Myślę, że możemy zaczynać. Galime pradėti. Manau, kad yra daugiau vietų galima sėsti svečiams arčiau. Nežinau, kas pakvietė iš deputatų jūs, bet yra daug vietos, taigi prašom sėskitės. Pradėsime mūsų komiteto posėdį ir e, jeigu niekas neprieštarauja, laikysime, kad darbo tvarkė yra patvirtinta. Prašom, ponė Agnių. Pirminkė, e, nėra vertimo į anglų kalbą. Ką tik tai pasikrinau, kolega patvirtino tai. I tam przycisk, bo może zapomnieli. Now it's okay? No, no.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 E, internetu, kaip visada, ir norėčiau dar jums štai ką pasakyti. Po šios dienos posėdžio, ar, ar viskas gerai ar ne, klausia pirmininkas, ar girdite vertimą į anglų kalbą, ne, atrodo, kad yra problemų. Kaip sakiau, posėdis yra transliuojamas mūsų internetu ir atrodo, kad vis tik tai negirdi E, klausytojai į anglų kalbą vertimo. Trumpą pertrauką padarysim, bandysim išsiaiškinti, kas, kas atsitiko. Yes. The problem we seem to be getting is that we get a bit of English. Atrodo, kad e, lyg angliškai, lyg e, vokiškai kalbama per anglų kanalą. Gal kažkas žaidžia kokius kalėdinius žaidimus? Dajmy szansę. E, naszym współpracownikom z obsługi technicznej. Paprašysime, kad technikai pasižiūrėtų. E, nesijaudinkite, tuo išspręsime šią problemą. We have information that all is okay, yes? Atrodo, kad viskas jau sutvarkyta bet vis tik tai dar reikia palaukti, atsiprašome. Kelių minučių pertraukėlė. Maybe it's him. <laughs>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 niemieckich? Yes. Ar yra vertimas dabar į vokiečių kalbą? Tvarka, tai pradėkim tada posėdį. Tikriau sakant, prateskim nuo tos vietos, kur teko sustoti man. Posėdžis transliuojam, transliuojamas internetu. Noriu visiems priminti, kad po posėdžio pusę septintos e, rengiame kalėdinį kokteilių susijimą. Na, o e, dabar turime pereiti prie pono. E, turiu pas, paminėti, kad e, ponė Dančila turėtų mus informuoti apie trilogo rezultatus. E, eina kalba apie pasiūlymą, kuris yra svarbus taip pat ir ponui Agnių, jis turbūt irgi mus informuos apie tą pasiūlymą, eina kalba apie integruotą ūkių statistiką. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, ponios Dansila vardu, kuri grįžo iš Rumunijos ir ji manęs paprašė pateikė, pateikti rezultatą pirmojo trialogo e, dėl būtent statistikos e, mūsų dokumento e, skirto žemės ūkiams. Tikslas buvo pasiekti susitarimą po dviejų trialogų. Pirmas trialogas įvyko praėjusią savaitę Bet rezultatai tikrai nepatenkinami, tas aiškiai matyti. Nepavyko susitarti dėl tam tikrų dalykų ir aš čia paminėsiu dėl ant, antrą straipsnį, dėl apibrieščių, dėl naud, žemės ūkio naudmenų, trečias straipsnis dėl taikymo srities ir 20 Europos parlamento pakeitimo pasiūlymo Ten vėlgi nustatomas tam tikras tikslas, tarp minimalaus tikslo, kuris numatytas šeštame straipsnė. Ketvirtas straipsnis dėl duomenų E, duomenų šaltinių ir dėl penkto A straipsnio, tai kartu su pranešėjų pavyko e, pasiekti susitarimą. Ketvirtas straipsnis, e, penktas A straipsnis, kurį pasiūlė parlamentas, pasirodė tame kontekste nebeaktualus, todėl buvo atsiimtas. Toliau ketvirtas punktas. Vienuoliktas straipsnis. Dėl mėginių kokybės Tai kartu su pranešėjų manėm, kad e, parlamento 23 straipsnis apriepia būtent e, atsargumo priemonę. Ten e, vėlgi išlaikyta buvusi iš, tai yra nuostata, kurie atsispindi parlamento 33, 16 pranešimų pakeitimuose ir buvo e, e, kartu pritarta pakeitimams ir ketvirtam ir penktam priedams. Dabar čia pavyko išspręsti du svarbiausius klausimus - aštunto straipsnio dėl techninių specifikacijų ir devinto straipsnių dėl ad hoc modulio. Tada abi šalis išdėstė savo preferencijas ir buvo pasiūlyta rezoliucija būsimam trialogui. Ir dabar e, techninių klausimų darbo grupė toliau perrašys atitinkamai tekstą, atsižvelgdama į rezultatus. O e, būsimas e, trialogo sustikimas vyks Strasbūrė gruodžio 12 dieną po pietų. Tad dar kartą, ponė Dančila prašo nori atsiprašyti, kad ji pati negali e, pristatyti, bet e, ji e, mielai atsakys į visus galimus mūsų asamblėjos klausimus. Labai ačiū, ponė pirmininkė, kad sudarėt man progą pakalbėti šiuo klausimu ponios Danciulos vardu. Dėkui, galime pradėti diskusiją. Ponas Agniuk dabar pirmasis nori kalbėti. Dėkuoju pirmininkė. Šis pranešimas susijęs su ūkių statistika. Ten kalbama apie ūkių struktūrų apžvalgą bei planus supaprastinti visus statistinius duomenys, kurie yra surenkami. E, Atrodo, kad e, komisijos narys dabar nori decentralizuoti visą sistemą ir neaišku, nors aš perėtą kartą jo klausimuose nedalyvavau, neaišku, kaip tai dėrės su šiuo konkrečiu pasiūlymu. Dėkoju. Deja, nėra ponios pranešėjos šiandieną. Ji kalbėjo apie tai, kad statistika E, padės lengviau surinkti duomenis ir leis e, geriau gyvendinti bent jau keturis komisijos prioritetus. E, tačiau kyla klausimų dėl to, kaip tai bus padaryta. Prancūzijoje, pavyzdžiui, žinome, kad žemės ūkija dinksta dešimtis darbo vietų Ir e, taip pat e, bandoma gyvendinti klimato kaitos politiką, bet e, reikia nepamiršti tokių dalykų kaip sausros arba kai, tam tikros zonos, kuriuose sunkios ūkininkavimo sąlygos. Ir nieko nedaroma kovojant su socialiniu dempingu ar nesažininką konkurenciją ir kaip ketinama tą daryti, aš norėčiau jūsų paklausti. Taip pat E, kaip bus tvarkoma eksporto rinka ir kaip e, bus užtikrintas apsirūpinimas maistų nepriklausomybė apsirūpinimo maistų srityje. Aš e, manau, kad reikėtų į tuos dalykus sureaguoti, galvojant apie pranešimą. Dėkuoju. Dėkuoju, e, ponė pirmininkė. Aš noriu e, padėkoti Jums taip pat. Mums e, teko drauge padirbėti, sprendžiant žemės koncentracijos klausimus ir e, kalbant apie statistiką, tai yra labai aktualu. Privalome turėti aktualiausią statistiką, kas kur E, turi savo nusavybėje žemę, kas kam yra ją išnuomojęs, reikia žinoti, kam ta žemė priklausė, kokioms įmonėms ir jų grupėms, kuris ūkis, kuris verslas ar verslo dalis iš tiesų turime galvoj, kalbant apie statistiką. Čia minėti penkių ir daugiau hektarų ūkiai Bet to nepakanka, reikia žiūrėti ne vien tik tai į didžiausius ūkius, bet taip pat ir į mažesnius ir vidutinio dydžio. Pradėti rinkti statistiką nuo 5 hektarų yra neteisinga, reikia daugiau e, informacijos apie koncentraciją, kuomet ten patenka ir mažesni ūkiai. Reikia žiūrėti į nusavybės struktūrą, į ūkių struktūrų, bet apriepti ir didesnio ir mažesnio verslo uh, ūkius. Pone Sanova, žodis jums dabar. Dėkuoju, pirmininkė, labai trumpai. Norėčiau akcentuoti tai, kad reikia ginti parlamento poziciją dėl to, jog moteris dirbančios žemės ūkija turėtų laukti didesnio, vaid, didesnio dėmesio. Reikia būtinai akcentuoti tai, kad parlamento pozicija yra labai svarbi ir kad e, trišalėse darybose būtų išlaikytas, išlaikytos atitinkamos nuostatos. Dėkuoju. Regis e, jau pasikeitėme nuomonėmis, išgirdome skirtingų požiūrių, e, pozicija turi savo pasitvirtintą poziciją, reikalai tarsi yra pakankamai aiškus. E, žinoma, e, informacija skirta ūkininkams yra iš tikrųjų labai svarbi, būtent apie tai ir eina kalba. Taigi išgirdome nuomonės, kaip sakiau, noriu padėkoti ponui e, Dantan, e, gal jis perduos ir pranešėjai mūsų sveikinimus. Na, o dabar galėtume turbūt eiti ir prie kito darbo tvarkės punkto, nebent būtų daugiau pastabų, tam atrodo reikalo nėra. Taigi, e, komisijos atstovo pranešimas tema įgyvenimo akto, kuriuo nustatomos tarifinių kvotų su licencijomis valdymo sistemos taikymo taisyklės projektas. Atsiprašau, ponas Andrijų dar norėtų kalbėti, taip? Aš norėjau tik tai ponios Dančios e, vardu apibendrinti diskusiją. Aš jos vardu noriu pasakyti ponui Luozo, e, kad statistiniai duomenys bus skirti tam, kad būtų galima geriau e, suvokti, kokia yra realybė ir kad politikai gyvendami galėtume mes e, matyti realią padėtį ir paskui bus galima priimti atitinkamus politinius sprendimus. Ir uh, reikia mums priemonių, kad būtų galima tą užtikrinti. Ir ponia e, Dansila būtent apie tai kalba ir aš norėčiau dar kartą padėkoti visiems, kurie pasisakė. Ačiū. Dėkui, eikime tada prie kito darbo turkės punkto. Įgyvenimo akto, kurio nustatomus tarifnikuotus licenzijoms valdymo sistemos taikymo taisyklės projekto ponios Šaja Pirek e, iniciatyva, čia turime galvoj, mintis yra pažvelgti į e, muitų tarifus, kaip jie įtakoja importą. Jūs žinote, kad egzistuoja tarifinės kvotas kurios e, gali būti taikomos tam tikros kilmės produktams, ypatingai kai kalbama apie preferencinius e, tarifus. Tokių e, tarifinių kvotų valdymą atlieka generaliniai direktoratai, Mūtų sąjungos ir mokesčių direktoratai, kurie veikia komisijos vardu. Tai taip pat e, kartais patenka ir e, Žemės ūkio generalinio direktorato kompetencijos rytį. Ir dabar turbūt pravartu būtų e, paprašyti iš komisijos atstovų pateikti mums mums paskutinę informaciją šiuo klausimu. Taigi komisijai žodis. Dėkuoju, pirmininkė. Iš tikrųjų, kaip jūs ir sakėte, kai ES derėsi dėl laisvos prekybos susitarimų, kai kurių e, jautrių e, sektorių e, produkcijos atveju ES nenori visiškai atverti savo rinkos ir šiame kontekste derisi dėl tarifinių kvotų. Tarifinės kvotos reiškia, kad ES rinka e, siūlo sumažintą prieigą, taigi ir apimtis mažesnės ir e, tarifo norma mažesnė. E, Tarifinės kvotas paprastai e, neapmokestinamos muitais, bet ne visada. Šiuo metu turime apie 500 tarifinių kvotų, kurios yra įgyvendinamos ir e, kasdieną valdomos komisijos ir valstybių narių. Ir tiesą sakant, turime 350 tokių kvotų, kurias valdo taksud. E, pagal principą, kas pirmasis, e, tas ir geresnis. Yra dalis kvotų, kurias administruoja ar valdo Agri generalinis direktoratas e, pagal vadinamą lygretaus tyrimo procedūrą. Taigi, Lisbonizacijos kontekste E, jūs žinote, kad e, pasiskirstome e, tarp deleguotojų ir įgyvenimo aktų ir draugės valstybėmis narėmis, interesuotais subjektais stengiamės apriepti tų 150 kvotų administravimą viename įgyvendinimo akte. Ir Tai e, labai e, svarbus suderinimo ir supaprastinimo procesas, kurį e, įgyvendiname draugę su valstybėmis narėmis. Pradėjome šį darbą maždaug prieš tris metus, surengdami seminarą. Nebūtinai komisijos tarnybų pateikto teksto pagrindu, o tiesiog susirinkome su valstybių narių atstovais ir suinteresuotomis šalimis ir pabandėme e, iškelti klausimą, kaip geriausia išspręsti iškylančią problemą ir e, nuspręsti dėl tam tikros veikimo krypties, kaip elgtis šiuo klausimu. Dauguma suinteresuotų šalių labai aiškiai pasisakė, e, dėl e, to, kokio požiūrio reiktų laikytis. O konkrečiai, kad e, mes pabrėžėme, kad naujasis deleguotasis ir gyvenimo aktas turėtų susitelkti į e, ekonominės veiklos vykdytojus ir kad e, eventualiai turėtų padidėti skaidrumas ir kad e, ta sistema, kurią teks e, įgyvendinti ir valdyti, e, nebūtų palanki spekulacijoms. E, tai nėra ypatingai sunkus uždavinys. E, buvo manoma, bet iš tikrųjų taip, taip nėra. Tikrovė yra pakankamai skirtinga ir kvotų normos yra pakankamai didelės. Taigi e, ekonominės veiklos vykdytojui, kuris gaus e, licenciją su e, tarifinė kvota, tenka susidurti su labai dideliais stebėsnos kaštais. Taigi paklausa yra daug didesnė negu tai, ką galima būtų pasiūlyti kvotų kontekste. O tai reiškia, kad mums reikia taikyti paskirstimo koeficientą, mes jį taip vadiname. Taigi turime tūkstančio e, apimties kvotą, o gauname prašymą e, dviem tūkstančiams e, tokiu atveju. E, E, paskirtimo koficijantas būtų 0,5. Tačiau kai kuriais atvejais paskirstimo koficijantas yra daug žemesnis, netgi mažesnis negu vienas procentas. Taigi praeitie e, šią problemą buvo sprendžia e, bandoma spręsti e, atskiriant tradicinius importuotojus ir naujuosius importuotojus. Ir e, tarkime, kai kalbame apie e, česnakus, tai 70 procentų kvotas atitekdavo tradiciniams importuotojams, o 30 naujiesiems. Po dviejų metų e, naujieji importuotojai tapdavo tradiciniais. Valstybės narės ir suinteresuotieji subjektai e, nėra pilnai patenkinti tokia sistema, kuri sukuria tam tikrus iškraipimus ir e, kuria e, galimybę, klaidų galimybę įgyvendinant šią sistemą valstybėse narėse. Taigi e, E, buvo raginama šią sistemą keisti, modifikuoti ir būtent tą ir turime galvoje dabar veikdami. Tačiau kai kuriais atvejais tokių tarifinių kvotų valdymas jau numatytas dvišaliuose ar daugiašaliuose susitarimuose kuriuos ES yra sudariusi su trečiosiamis šalimis. Konkrečiai kalbant apie mm, Kinijos česnakų tarifinę kvotą ir Argentinos atitinkamą kvotą. Taigi, e, priklausomai nuo tų dvišalių ar daugiašalių sustarimų specifikos, mums tenka arba e, tik padiskutuoti su ta trečiaja šalimi, arba kai kuriais atvejais dėrėtis dėl naujo sustarimo su jais. E, tada, kai reikia, mūsų kolegos, atsako, kurie atsako už tarptautinius e, santykius, jau pradėjo tokias diskusijas su trečiosiomis šalimis siekdami išsiaiškinti, ar, ar galima būtų sutarti dėl tų tarifinių kvotų administravimo pokyčių. Ir e, mes manome, kad e, kai tos diskusijos baigsis, galėsime dar, e, ko gero, iki e, kitos vasaros atostogų galėsime pakeisti tų labai specifinių tarifinių kvotų administravimą. Tiek aš trumpai te galėčiau pasakyti, tačiau, žinoma, busime pasiruošę atsakyti į galimus klausimus. Dėkui. Tak, w takim razie przechodzimy do pytań. Labai ačiū. Dabar galim pereiti prie klausimų ir atsakymų suteiksiu žodį komiteto nariams. Tarifų kvotų klausimų ponas Zineris atrodo. Ne, Flaneganas pirmasis paprašė žodžių. Labai ačiū, pirmininkė. Tikiuosi atsakysiu į šį klausimą. Kas labiausia dabar neramina mano šalies žmonės? Uh, kai kalbam apie susitarimą su Merkosuru ir kai kalbam apie 70 tūkstančių tonų jautienos e, ar šaldytos ar, ar šviežios, tai čia kalbama apie pačias tokias e, e, brangiausias kvotas. Bet ar tai bus Tai reikėtų pažvelgti į dabartinę situaciją, į importą į, Europ, į Europos Sąjungą iš Merkosūro šalių 150 tūkstančių tonų dabar jau keliauja ir mes turėtume nustatyti kokios išpjovas konkrečiai importuojamos. Ar jūs turit tokių skaičių, ar galėtumėt mums pateikti, nes mums sunku tuos e, skaičius e, suvokti. Ačiū. Ačiū. Daugiau. Ne, ponas Būda. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad aš truputėlį uh, lietai sureagavau. Norėčiau paminėti ne vien tik tai kiekius tarifų kvotų, bet turiu galvoje ir e, importuojamų produktų kokybę. Antai komisija šiaip jau kartojo, tai yra mes žinom, kiek daug taisyklių uh, E, nustatoma mūsų ūkininkams dėl antibiotikų e, primaišymo į pašarus e, ir panašiai. O dabar turimgi susitarimų su trečiosiomis šalimis, tai klausimas toks, kokia garantija yra, kad trečiosios šalis laikysis tų pačių reikalavimų, kuriuos mes numatom savo uh, pačių ūkininkams. Antai turiu galvoje e, brazilišką jautieną, kuri kartais pasirado, pasirodo ne visiškai netinkama vartoti, bet tai ar yra garantijų užtikrinančių tų produktų kokybę, reikalavimų laikymasi. Pone Noichel, turiu trumpą klausimą dabar dėl jautinos transporto antai e, transporto ar e, į vieną ar į kitą pusę, bet e, su tuo susijęs šiaip jau daug degalų sunaudojimą. Nes reikėtų vengti, kad maisto produktai būtų transportuojami labai ilgus atstumus. Todėl aš norėčiau uh, paklausti komisijos dėl būtent transporto, e, transporto tvarumo ir būtent tai, kaip tai veikia susitarimus. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau kreiptis į komisijos atstovą ir pateikti vieną klausimą. Man kilo abejonių dėl kai, mm, to, ką jūs sakėte. Turime 35 reglamentus, e, kurie tarsi kodifikuoja visą sistemą. Ir dabar bandome keisti šią sistemą Ir e, jūs sakėte, kad siekėme suvienodinti ir harmonizuoti sistemą. Galime suprasti iš to, ką pasakėte, kad nežiūrint to, kad e, jeigu nėra e, reglamento, tai, ga, tai traktuojama kitai, pavyzdžiui, įvežami produktai ir tada jeigu taip yra, tai yra labai blogai. Aš nežinau, ar tikrai teisingai supratau jūsų uh, apie tai, ką jūs sakėte apie ketinamus uh, imtis veiksmus. Norėčiau, kad atsakytumėte man išsameu. Ar uh, pavyzdžiui viskas susiję yra su tuo ir skirtingai kvotos yra tvarkomos priklausomai nuo įvažiavimo punkto. Labai ačiū. Daugiau norinčių kalbėti nematau. Tai tada vėl suteiksiu žodį komisijos atstovui, kad šis atsakytų į komiteto narių pastabas ir klausimus. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmas klausimas apie prieimą prie informacijos ir informacijos apie tai, kaip panaudojamos ar išnaudojamos tos tarifų kvotos. Informacija jau paskelbta, visą informaciją galit rasti taksud generalinio direktorato ar agri generalinio direktorato tinklalapiuose ūkio subjektai e, žino, kur rasti informaciją. Toji sistema vadinamoji cirka sistema. Ji nebuvo reguliariai atnaujinama, o dabar mes Agri generaliniam direktorate rengiam, tobulinam šitą sistemą, bet kaip sakiau, visa informacija yra prieinama. Antras klausimas apie sanitarijos ir e, fitosanitarijos standartų laikymasi. Tai suprantama, kad valstybių narių muitinės privalo ir kontroliuoja e, įvežamų produktų sanitarijos, fitosanitarijos standartus, kiek jų laikomasi ir žiūri, kad jie, jų būtų laikomasi. dėl tolimesnio darbo. Tai turiu pasakyti, kad mes dabar jau e, įgyvendinam derinimo procesą. Antai, pateiksiu pavyzdį. Kai kurie, kai kurios tos kvotos e, savaitinių pagrindų, kitos e, ketvirčių pagrindų tiesiog tvarkomos. Ir dabar tą supaprastintume sistemą, mes darom išimtis, kai yra gerų tam priežasčių ir tokiu būdu galbūt pasperėsim prie mėnesio pagrindo valdymo tų kvotų. Kitas pavyzdys Dabar, jeigu paduodama paraiška importo licencijai gauti, tai reikia pirmiausia tokiam subjektui įrodyti, kad jis yra tikrai ekonominės veiklos vykdytojas, aktyvus rinkos dalyvis ūkio dalyvis. Būtent jos komercinės veiklos įrodymą toks asmuo ar įmonė turi pateikti. Turi pateikti dokumentą, kuriame aiškiai matyti, kad per per paskutinius dviejus metus e, tokia įmonė informa, importavo bent jau 25, 25 e, e, tonas. Čia vėlgi įvairiai gali būti 50 tonų ar 250, bet mes susitarėm, kad supaprastindami sistemą mes tiesiog dabar operuojam 25 tonų kaip minimumo standartų Tad būtent taip mes dabar stengiame supaprastinti sistemą ir suderinti sistemą. Ir kai yra tikrai tinkamų priežasčių, tai mes išlaikom specifinių nuostatų atskiruose konkrečiuose sektoriuose. Antai, e, kaip pavyzdį galiu pateikti pienininkystės produktų kvotą, kvotas, kurios yra labai specifiškos. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkas, labai ačiū. Dar kartą labai ačiū. Išgirdom atsakymus į komiteto narių pastabas ir klausimus. Ponas Noicha. Frage war ganz eindeutig, ob man die Sinnhaftigkeit. Ponas Noicha, aš Mano klausimas buvo toks. Dabar kokia prasmė transportuoti, sakykime, mėsos produktus iš vienos pasaulio dalies į kitą, turint, turėdami galvoj, kad e, degalų kiekiai mažėja, galbūt mes apie tai turėtume pasvarstyti ir, ir įsivaizduoti, kaip, bus, kaip atrodys situacija po keliarių metų. Komisija, gal labai trumpai galėtumėte atsakyti. Labai ačiū. Taip, pirmininkė. Aš supratau e, tą pasisakymą kaip tiesiog pareiškimą, o ne techninio pobūdžio klausimą. Tačiau aišku, kad klausimas yra tikrai labai politiškas. Ir į jį galima atsakyti tik politinių atsakymų, ne techninio pobūdžio atsakymų. Tad e, teisėkuros proceso dalyvių pareiga atsakyti būtent į šį klausimą, o ne šiame komitete. Bendro pobūdžio atsakymas, bet turbūt e, kitokio mm, sunku būtų buvę tikėtis. Tai jeigu daugiau pastabų neturit, galim pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Dajmy mu czas na założenie słuchawek. Užsidėkite ausinės, kreipiuosi narius, kurie ką tik tai atėjo į salę. Mes turėjome balsuoti 16 valandą. bet jūs jau atvykote, tai galim pradėti. Pagal darbo tvarkę. E, dar kartą sakau, pagal darbo tvarkę e, dėl pranešimo turėtume balsuoti 16 val. bet kadangi pranešėjas atvyko, tai galbūt šiek tiek panksinsime balsavimą. Ir Balsuosime dėl metinės konkurencijos politikos e, ataskaitos. E, Pone Šanį, gal norėtumėte trumpai pasisakyti? Prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Ačiū, kad e, leidote man pakalbėti apie pranešimą trumpai. Kaip žinia, konkurencijos elementas yra viena iš svarbiausių problemų žemės ūkija. Mes susidurime su labai skirtingais variais sunkumais žemės ūkio srityje. Ir parlamente, kaip ir kitur, vis dažniau pripažįstama, kad žemės ūkį e, nereikėtų žiūrėti lygiai taip pat kaip į E, kitus pramonės sektorius. Per pastaruosius metus atsirado, atsiranda vis daugiau e, supratimo apie žemės apie tai, kad žemės ūkiai, žemės ūkio gamintojai negali uh, geriausiai pasinaudoti tomis galimybės priemonėmis, kurią e, numato ES veikimo sutartis, ES kitos sutartys ir mes bandome įsigilinti į įvairias galimybės. Dėl to pasiekėme įvairių kompromisų. Norėčiau paminėti 16. Visi šešėliniai pranešėjai sutarė. Dėl to uh, kompromiso. Dėkoju visiems už darbą, už supratimą ir tikiuosi, kad tokia nuostata, kur išdėstė, atsispindės ir per balsavimą. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju. Dėkoju Šanė. Ačiū Jums už tokią įdomią informaciją. Jūs paaiškinote, kad susitarėte su kitų frakcijų šešėliniais pranešiais. Prieš perinant prie balsavimo dar norėčiau pasakyti, kad jau kalbėsime apie tarifinės kvotas, e, tai pono Šrajer tai buvo iniciatyva ir koordinatoriai nusprendė, kad reikėtų komitete iškelti šį klausimą. Dėl to jis ir buvo įrašytas į e, komiteto darbo atvarkę. Dėkuoju e, ponui Šrair. Dabar penktasis darbo atvarkės klausimas - konkurencijos politika. Pranešėjas. Yra dabar jau iš tikrųjų 16 valandų. Galime pradėti balsuoti. Buvo labai svarbu išklausyti pranešėjo. Išgirdome vertingos informacijos, galime pradėti balsuoti. Reikia pasitikrinti, ar visi turi balsavimo korteles. E, reikės balsuoti dėl kompromisų elektroninių būdų. Pirmasis, e, pirmasis kompromisas. Prašom balsuoti, balsavimas baigtas. patvirtinta. Dabar penktasis e, kompromisas. Prašom balsuoti, balsavimas baigtas. Antras. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta Dešimtasis, prašom balsuoti dėl dešimtojo kompromisinio pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kitas devintasis kompromisas. Laukiu pono Tarabelos, kad jis įdėtų į aparatą savo kortelę Devintasis kompromisas, balsavimas baigtas. Jau atrodo balsavo ponas Tarabela. Balsavimas tikrai baigiamas. Patvirtinta. Vienas prieš. Kas žino, kas balsavo. Dabar 38 pakeitimas pake, rankų pakėlimu. Pasuškas prieš. Apgailestauju. Nebe pamačiau, nesuskaičiavau. Balsuokime dar kartą elektroniniu būdu. Dėl 38 pakeitimo. Balsavimas baigtas buvo aišku beveik, kad didžioji dauguma taip iš tikrųjų ir yra. 52 pakeitimas, kas už, kelkite rankas, patvirtinta. Trečiasis kompromisas. Elektroninis balsavimas, pradėkite. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Aštuntasis kompromisinis pakeitimas, prašom balsuoti baigtas. Patvirtinta. Šešioliktasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 62 pakeitimas. Kelkite rankas kas už. Prieš. Pasitikrinkime dėl 62. Prašom balsuoti kortelėmis. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 64 pakeitimas. Kas už? Patvirtinta. 71. Kas už? Patvirtinta. 72. Kas už, prieš, atmestas. 73. Kas už, prieš, patvirtinta. 74. Kas už, prieš, patvirtinta. 77. Kas už, patvirtinta. Šeštasis kompromisinis pakeitimas, elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas. Balsavimas prasideda. Baigėsi. E, Patvirtintas septintasis. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. priimta 91 pakeitimas, kas už, prieš, atmestas. 92 kas už, patvirtinta. 84 kas už, patvirtintas. Pirmasis pakeitimas kas už, patvirtintas. Antrasis, kas už, patvirtintas. Trečiasis, už, prieš, atmestas. Penktasis, už, patvirtinta. Vienuoliktas kompromisas, prašom balsuoti kortelėmis. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 13 kompromisinis pakeitimas. Balsavimas pradedamas, baigiamas. Patvirtinta. Dešimtasis kompromisinis pakeitimas. Už, e, pakeitimas už prieš atmestas. Dvyliktasis pakeitimas. Kas už? Patvirtintas šešioliktasis. Už. Patvirtintas. Septynioliktasis. Už. Patvirtintas. 18. Už. Prieš. Patvirtintas atrodo, bet reikia patikrinti. 18 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Vienu balsu atmesta. 27 pakeitimas už patvirtinta. 15 kompromisas prašom balsuoti kortelėmis. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 12 kompromisinis pakeitimas. Elektroninis balsavimas. Pradedamas baigiamas patvirtinta. Keturioliktasis kompromisinis pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta visas nuomonės projektas su pakeitimais, kuriuos patvirtiname. Balsavimas taip pat elektroninis. Prašom balsuoti. Balsuokite. Patvirtinta. Taigi patvirtinome šį pranešimą. Dėkoju gerbiamam pranešėjai, šešėliams pranešėjams ir visiems, kurie prisidėjo prie šio pranešimo. Dėkoju ir dar kartą sveikinu. Ar ponė Šainė norite dar ką nors pasakyti? Ponas Šainė rodo, kad ne. Puiku. 16.30 turėsime bendrą posėdį su Envi ir ITRE komitetais ir kalbėsime apie ES miškų strategiją. Taigi dabar pertrauka į, iki 16.30. Negalime dirbti be jų, turime palaukti kolegų. Dėkoju. Dėkoju, pasimatysime pusę penktos.